Shall we start, ladies and gentlemen? Gerbiami kolegos, gal jau galime pradėti darbą. Sveikiname visus susirinkusius į posėdį. Vienintelė problema yra ta šiandien, kad susirinkti turim popietę ketvirtadienį. Galbūt kolegos labai smarkiai dirba, kad negali ateiti į posėdį. Mm, tačiau diskutuoti teks, kadangi klausimai darbotvarkiai yra įdomus ir pirmasis jų yra nuomonės projektas. ES juodosios jūros strategijai. Tai yra ponios Tykau pranešimas. Jums žodis, ponė Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, discutăm... Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties tema svarbi. Siekiame, kad ES taptų aktyvesnė Juodosios jūros regione. Įstojus Bulgarijai ir Rumunijai ES e, tapo regione labiau matoma, bet to juodoji jūra turi svarbu energetinį komponentą, taip pat e, siekiant e, užsitikrinti energijos išteklių tiekimo saugumą. Regionas netoli nuo Kaspijos jūros, Vidurinės Azijos. Savo nuomonėje kalbu apie ilgalaikius ES Rusijos uh, santykius, taip pat apie jų tarpusavio santykius, būtinybę jas gilinti, didinti prekybos apimtis, bei e, pabrėžiau būtinybę liberalizuoti prekybą Juodosios jūros regione. Taip pat e, e, kalbu apie naujuosius vamzdynus, taip pat apie e, elektrinės maitinamas įvairiausių kūrų. E, tam tikslui reikia regionai naujų investicijų, o investicijos turi būti e, visą apimančios. Šiuo metu Europa stengiasi sutiprinti savo energijos išteklių tiekimo saugumą, diversifikuoja energetinius išteklius. E, yra e, daug kalbama apie Nabuko dujų vamzdyną ir šio vamzdyno reikalus reiktų išjudinti bei paspartinti jų įgyvendinimą. Toliau PO naftos vamzdynas turi ypatingą svarbą ir kitas svarbus projektas yra Agri. Jis turi, jo tikslas užtikrinti dujų tiekimą iš Kaspės jūros per e, Gruziją į Konstanciją. E, tokiu būdu noriu pabrėžti, kad energijos tinklai turėtų uh, veikti abiejomis kryptimis, apimti visas juodosios jūros valstybės. Žinoma, regione vykdama daug uh, svarbių projektų, būtų galima paminėti Lexi ir Interconnection Tai yra regioninis mokslinio tyrimų tinklas didžiajame Judosios jūros regione, taip pat sąsaja su GEANT tiklu. Atitinkamai raginų komisija toliau remti projektus Judosios jūros regione, kaip pavyzdžiui HPC, SeaGrid ir kitus. Kalbant apie energetiką, noriu pažymėti būtinybę pagerinti e, uostų darbą, išplėsti naftos ir dujų terminalus uostuose, padidinti transporto priemonių modalumą, už, bei užtikrinti e, tinkamą infrastruktūrą apjungiančią grežinius jūroje ir sausumoje. Reikia pabrėžti, kad Juodoji jūra kol kas yra vienintelė, kur ES nėra investavusi į vandens greitkelius. Aš tikiuosi, kad iš atitinkamų fondų bus finansavimas užtikrintas. Taip pat daugia šalis bendradarbiavimas juodosios jūros regione turėtų būti remiamas, pasiremintis ES teisės aktais dėl energetikos. Taip pat sveikiname tolesnį bendradarbiavimą tarp juodosios jūros regionų valstybių tam tiklui pasitelkiant įvairiausius finansinius instrumentus. kadangi Juodosios jūros komisija ir Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo organizacija vaidina e, svarbu vaidmenį. Mano nuomonė, atėjo laikas ES aktyviau veikti šiame regione. Atitinkamai reiktų komisiją paraginti parengti strategiją Jos tikslas kartu su veiksmo plan, planu siekti įvairiausių tikslų aplinkos apsaugos, ekonomikos, švietimo, kultūrinio apsikeit, kultūrinių mainų ir kitose sritėse. Dar norėčiau pabrėžti, kad dokumento vertime raštu į rumūnų kalba yra įsivėlusi klaida angliškai. E, yra flagship projects, pavyzdiniai projektai, o rumuniškai į pažodžių išversta pilotinis projektas. Tai yra klaida, kadangi mes čia kalbame apie strateginius projektus, strateginius es interesus Judosios jūros regione, todėl bus E, tikrai šis patikslinimas reikalingas. Dar norėčiau pridurti, kad ES Juodosios jūros regiono veiksmų planas turėtų papildyti Juodosios jūros strategiją ir tą planą parengti labai paprasta, kadangi Juodosios jūros sinergijoje mes turime tris pagrindinius ramščius aplinka, e, transportas už jį atsakinga Graikija bei energetika už šios srities e, koordinaciją atsakinga Bulgarija. Šie e, sinergijos ramščiai jau leidžia veikti aktyviai, bet strategija dar labiau sustiprintų mūsų veiksmus tam. Norėčiau priminti, kad Juodosios jūros regionas geopolitiškai mums yra nepaprastai svarbus. Be to, mes turime prisimti visus įsipareigojimus šiame regione pirmininkas. Ačiū, ponė Tikau nors e, mūsų čia nedaug, bet aš šį vietę sužinojau. E, ačiū Jums ir dabar kolega Pybals. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pono Van Nistelrooy vardu e, ir EPP frakcijos vardu pakomentuoti nuomonę. Pritarėme šiam nuomonės projektui. Tikrai optimalios strateginės gairės nubrėžtos, jos mums e, leidžia iš, įvardinti svarbiaus, svarbiausius sektorius regione, sektorius, kurie turi didžiausią potencialą, taip pat kalba apie tai, kaip reikia tinkamai gyvendinti mūsų energetinius, mokslinius, ekonominius interesus regione. Juodosios jūros strategija nepaprastai svarbi ir jūsų nuomonė taip pat ypatinga, kadangi mes reikiame nuomonę dėl regioninės strategijos ir pirmą kartą aš skaitau dokumente, kad norima apjungti visas esamas galimybes ir pasinaudoti esamais instrumentais, tačiau nereikalavimo papildomo e, finansavimo. Pirmą kartą e, su tokiu atveju susiduriu per savo šešių metų darbą parlamente. Tikrai ypatingas e, atvejis. Vienintelio dalyko, ko pasigendame, sąsojo su Dunojaus strategija, kadangi čia, manyčiau, ryšys egzistuoja, būtų galima jį labiau pabrėžti, mes pateiksime atitinkamą pakeitimą. Ačiū už pono Piperio, kuris čia mūsų yra tik geras ekspertas šio klausimu. Gal kiti šešėliniai pranešėjai, ponė Valijan, ponas Šimanski, dėja jų šiandien nėra. Jeigu nėra norinčiųjų pasisakyti, paprašysiu komisijos pristatyti savo poziciją ar kas nors yra iš komisijos. Prašom, prašom, ponė. Atsiprašau, neįgaliu įskaityti jūsų pavardės, prašom. Oh, yeah, thank you very much. I just wanted... Dėkoju. Norėjau padėkoti pranešėjai už aiškę tokią poziciją komisiją pritarė daugeliu išdėstytų elementų, tačiau norėčiau pabrėžti štai ką. Mes manome, kad dabar daug svarbiau yra sustiprinti Juodosios jūros sinergija, tai yra ES iniciatyva Juodosios jūros regionui. Kaip žinia, 2008-aisiais Kijevo ministrų sustikime ši iniciatyva buvo pradėta. ES ministrai susitiko su mūsų aptariamo regiono kolegomis ir ši iniciatyva taip ir atsirado. Kol kas ji dar nėra įgyvendinta. Mūsų manimų labai svarbu yra tą pirmąją iniciatyvą sustiprinti, jeigu norime paskui užžengti kitus žingsnius. Buvo pasakyta, kad trejopą partnerystę e, reikalinga transporto, energijos ir aplinkosaugos srityje. Realybė yra tokia, kad iš tiesų buvo pradėta tik viena partnerystė gyvendinti šiemet aplinkosaugos srityje, o kitos dvi dar yra rengiamos. Ne dėl to, kad mes tingėjome, nebuvo tai padaryta, ne dėl to, kad trūksas susidomėjimo regionų taip atsitiko. Tiesiog Turime pripažinti, kad problemos, su kuriuom susidūrėm, yra nemenkos. Yra tokių šalių, kurios didelių šalių, kurioms e, nepatinka ES veiksmai regione. Dalis regionų e, yra jautrus regionas, ten Yra šalių, kurios prieina prie Jodosios jūros, Bulgarija, Rumunija mes minėjome. Graikija dabar yra jau ES taip pat narė irgi turinti prieigą. Tačiau problemų kyla ir kitose regionuose, pažiūrėjau, Baltijos jūros regione ir, ir kitur. Tai yra tos sritis, kur susidurėme su ES kaiminystės įvairiausiais aspektais. Tai štai. Mūsų pozicija yra tokia. Mes manome, kad pirmiausia, svarbu yra stupinti juodojosios jūros sinergiją, matome, kad idėja yra gera. ES turi naudoti savo priemonėmis ir skatinti regioninį bendradarbiavimą, regio, bendradarbiavimą regionų viduje ir visų regionų bendradarbiavimą su ES. Norėčiau pateikti dar vieną komentarą. Aš suprantu, kiek siekia šio komiteto kompetencija. Jūs, aišku, pirmiausia, norėtumėt pabrėžti energetikos aspektus, tai yra, aišku, gyvybiškai svarbus dalykas visai Europos Sąjungai, bet jūs, ko gero, negalite žiūrėti į bendradarbiavimą su Juodosios jūros regionu tik per energetikos prizmę, nepaisant to, kad šis sektorius yra esminis. Paminėsiu vieną pavyzdį. Rumunija. Ji sėkmingai vyksto tarp valstybinį bendradarbiavimą. Pirmą kartą matome, kad vyksta Juodos jūros regione transnacionalinė, tarp valstybinė bendradarbiavimo programa. Tai yra puiku. Mes turime neužmiršti, aišku, ir Baltijos regiono bendradarbiavimo su juo. Tiesiog šiuo atveju turime naują patirtį. Mes tikimės, kad bendradarbiavimas tarp žmonių, ryšių kūrimas tarp žmonių ir su pilietinė visuomenė padės mums išspręsti problemas tame regione. 2007-2013 metų laikotarpį daug galės būti nuveikta, na, o kitų laikotarpių mes jau galėsime e, pasistengti įtikinti biudžeto e, sprendimų prieėmėjus priimti reikalingus sprendimus, kad būtų galima spręsti ten susikaupusias problemas ir kad būtų galima ieškoti tų sričių, kur galima toliau žengti pirminį ieškant sprendimų. Mes turime ieškoti būdų, kaip ten egzistuojančius įtampas sumažinti. Ačiū ir vėl žodis poniai Tikau. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ačiū komisijai už e, tai, kad sąžininkai pristatėte komisijos poziciją. Mano nuomonė, parlamentas laikysis priesako, kad Reikia ES strategijos juodosios jūros regione. Visiškai nesenai spaudoje perskaičiau, kad Rusija savo gamtinių dujų eksportą norėtų nukreipti į Aziją bei Kiniją. Dėl tos priežasties Judosios jūros regionas ypač atsižvelgiant į jo artumą su Kaspi, į Kaspijos jūrą, kur e, labai daug naftos dujų išteklių padėtų mums užtikrinti arba padidinti ES energetinį savarankiškumą. Dėl šios priežasties negali es atidėlioti es juodosios jūros strategijos prieimimo. Noriu pabrėžti, kad regione vyksta aktyvi pramoninė veikla. Kiekviena šalis be abejo turi savo interesų, bet mes galėtumėme nukreipti šiuos pramoninius veiksmus visų partnerių labui, kad kiekvienas gautų naudos iš bendradarbiavimo. Dar norėčiau atkreipti į aštuntąjį e, nuomonės straipsnį. Tikrai neapsiribojame energetiką. Mes siūlome, kad Juodosios jūros strategija papildytų veiksmų planas. E, ir juose e, būtų kuriami projektai šiuose sritise ekonomikos vystimo, ryšių ir komunikacijos gerinimo, aplinkos apsaugos, saugumo, migracijos ir kultūrinių mainų. Kitaip sakant, mes e, suvokiame kad egzistuoja daug galimybių bendradarbiauti Juodosios jūros regione. Mums, žinoma, svarbiausia energetika, bet ji sudarys tik dalį ES Juodosios jūros strategijos ir dalį veiksmų. Maničiau, kad ES turėtų regionui skirti didesnį dėmesį, tą būtų galima padaryti pasinaudoti e, strategijos pagalba bei pasitelkiant lygiateisę partnerystę su visais partneriais. Laukiu kolegų pasiūlymų ir nuomonės, tačiau esu įsitikinusi, kad EP e įrodys, kokia yra santykių gilinimo Judosios jūros regione svarbia ir mes apginsime savo nuomonę. Ačiū. Noriu priminti, kad pakeitimus galima teikti iki spalio 12 dienos 12 valandos, o dabar galime pereiti prie kito darbo tokias klausimą – BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Nuomonės tarpintė ponė Matijas ir žodis jai. Prašau. Ehm, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norime, turėtume pradėti tas diskusijas, tai yra svarbu, parlamentas turi apsispręsti dėl šito. Ta pozicija yra kaip ir aiški, nes BVP siūloma laikyti esminių instrumentų, kuris padėtų apibriežti ekonominę vienos ar kitos šalies situaciją. Mes žinome, kad tas BVP e, dėja turi ribotą vertę, pavyzdžiui, neatsižvelgiama į gyvenimo kokybę, į gerbuvį. Faktas yra tas, kad atėjo laikas šį klausimą iškelti parlamente. Kaip renkti tas diskusijas. Mes galbūt galėtume pažvelgti į kitus rodiklius, o jų yra. Tikslas turėtų būti surinkti daugiau informacijos, išsamesnės informacijos, nes paskui tai leidžia priimti politinius sprendimus. BVP, kaip jau sakiau, yra susijęs su gamyba, su ekonominė politika. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad trūksta visos eilės kitų dalykų, tokių kaip gyvenimo kokybė, užimtumo lygis, e, įvairūs kiti veiksniai. Būtent dėl to mes Ir manome, kad tie rodikliai yra būtini, kad būtų galima realiau atspindėti situaciją. Tai būtų tiek pradžiai. kai dėl tų papildomų rodiklių. Jie turėtų mums suteikti daugiau žinių apie makroekonominę padėtį. Tam mums reikia atsižvelgti į neprekybinius elementus. Tie elementai turi būti susiję su ekonominės veiklos teigiamais ir neigiamais elementais. Ir čia aš galvoju pirmiausia apie savanorišką veiklą, pavyzdžiui, ar kitokią. Tai yra tie dalykai, kuriuos visiškai neatsižvelgiama dabar. Trečia. Mūsų kaip komitetas šis dalykas liečia tiesiogiai. Kai norime pasiekti ekonominės efektyvos energetikos vartojimo tikslų, kovoti tinkamai su klimato kaita, tuomet turime žvelgti irgi į papildomus rodiklius ir ne tik žvelgti į BVP. Turime vertinti rodiklius susijusius su energetikos efektyvumu. Kalbant apie BVP, paprastai tas dalykas neatspindimas. Komisija, aišku, gali reikšti savo nuomonę. Komitetas taip pat. Aš rengiu pranešimą, na ir aišku, aš pasitengiau apimti esminius dalykus, nes kai rengi nuomonę, visko neapimsi. Salėje sėdi du šešėliniai pranešėjai, dabar tikiuosi, kad mes visi galėsime papildyti šį pranešimą ir jį praturtinti iki 7 dienos, iki spalio 7, nes tai yra galutinė pakeitimų teikimo data. Tai štai. O tikslas yra numatyti papildomus rodiklius šalia BVP. Tai būtų tie rodikliai, kurie padėtų geriau įvertinti mūsų kompetencijos sritis. Galėsime komisijai aplinkos saugos komitetui netrukus pateikti šios domiks. Ačiū. Ponas Lamberts. Norėčiau pradėti savo komentarus pasakydamas porą pastabų. Vakar ar už vakar ekonomikos komitete vyko diskusijos dėl aplinkosaugos dalykų. Tas yra, tai yra tas klausimas, kuris galėtų būti papildomas mūsų šiandien aptariamam. Lygiai taip pat situacija yra panaši. Aš manau, kad tai turėtų būti mums papildomas signalas. Man šis klausimas gali pasirodyti, mums tiksliau gali tas klausimas pasirodyti kaip nuobodus. Tačiau BVP buvo sakoma, kad tai yra politikos ir ekonomikos pagrindinis variklis, e, buvo manoma iki šiol. Jeigu BVP kyla, tai tuomet iš esmės žinome, kad ir gerbuvis kyla. Tai buvo tokia idėja, kuriai buvo daugmaž visuotinai pritarta. O, na, o jeigu BVP gerai laikosi, jeigu auga, tuomet, tau sakoma, problemų šaly nėra. Tačiau pastarėjai keli metai parodė, kad egzistuoja sąsaja tarp BVP e, kad turėtų egzistuoti tasai, bet nebeegzistuoja tarp BVP ir darbo vietų kūrimo, pavyzdžiui, užimtumo didėjimo. Tarp BVP ir nelygybės mažinimo. Vėlgi, tos sąsajos nebėra. Kita vertus, ryšys tarp energijos resursų vartojimo ir BVP augimo yra. Tas ryšys tebėra. Ir tai yra labai rimti klausimai. Taigi, Aišku, tai yra svarbus dalykas. Ir taigi, ne, netgi e, nors visi suvokiame, kad tai yra nepakankamas rodiklis, bet papildomų rodiklių atsiradimas dar užims laiko. Aš sveikinu Envy iniciatyvą renkti pranešimą šiuo klausimu, džiaugiuosi pranešėjos komentarais. Norėčiau pridurti dar šį beitą. Pirmiausia, mes turėtume pabrėžti tą faktą, kad ši priemonė turėtų būti politikos kūrimo instrumentus. Mes tiesiog žiūrime į daugiau dalykų, daugiau rodiklių, kadangi norime labiau apčiuopiamų pamatuojamų dalykų, rodiklių, nes mums tai padėtų kurti tam tikras politikas. Norėčiau susijęti savo pasisakymą su vakar padarytų komisijos pareiškimu dėl ekonominės valdysenos. Mes žinome, kad kalbėdami apie ekonomikos valdyseną turime kalbėti apie deficitą, apie skolas. Su Oli Ren vyko diskusija pirmadienį ir mes pravėrėme duris tam tikriems kitiems įmanomiems rodikliams. Aš manau, kad šiame pranešime mes turėtume Vėlgi numatyti ryšį, kad šis klausimas turėtų būti susijęs su ekonominės valdysenos klausimais. Tiek būtų pirmiausia. Antra, mes žinome, kad BVP šiandien yra matuojama taip, kad reikia pakeisti tą matavimo būdą. Turime susitarti, kaip jį apskaičiuoti. Nes, pavyzdžiui, apimami teigiami dalykai, bet, pavyzdžiui, Ir tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, susirgymai vėžių ar, ar naftos išsipilimai kažkur. Žodžiu, patį BVP skaičiavimą reikia peržiūrėti. Aš manau, kad mūsų esminis indėlis būtų štai koks. Pramonės komitetas esame, tai mums turėtų domyti faktai ir skaičiai, e, labiau negu kažkokie platus politiniai mąstymai. Tiesiog mums reikalingas duomenų rinkimas, kad mes turėtume siūlyti rinkti duomenis, kurie galėtų padėti parengti tuos matavimus socialiniai ekonominiai sryčiai. Reikėtų kreiptis į komisiją, kad jis įtikintų, ar Eurostatas jau renka tuos duomenys. Svarbu, kad pradėtų juos rinkti. Ir mes galėtume, pavyzdžiui, galutinių kažkokių siekių nenurodyti, bet, pavyzdžiui, galėtume nurodyti tam tikras kryptis, į kurias reikėtų atsižvelgti, renkant socialinius rodiklius. Aš manau, kad kad su lyčių lygybė susiję rodikliai, kai kurie gali būti labai svarbus. E, skurdo rodikliai arba socialinės veikatos rodikliai irgi galėtų būti tie, kurios būtų atsižvelgiama. Aš ne, nemanau, kad reikia galutinai pasirinkti būtent tuos rodiklius, bet manau, pranešime reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų, mums atrodo, kad žengti reiktų šitą linkmę. Kad dėl aplinkos saugos rodiklių mes žinome ir šiandien jau diskutavome, Kalbėdami apie energetikos efektyvumą, žinome, kad resursų efektyvumas yra labai svarbus dalykas. Mes suprantame, kad tema yra tikrai sudėtinga. Energijos efektyvumą ir išteklių efektyvumą išmatuoti mūsų visuomenėje nėra paprasta. Tačiau jeigu rimtai žiūrime į savo komiteto vaidmenį, mes turime įsitikinti, kad mes tikrai stengiamės surinkti duomenys, o tik po to teikiam rekomendacijas. Galbūt būt, pavyzdžiui, ekologinės pasiekmes, kažkokios jų išmatavimas ir būtų irgi labai rimtas rodiklis. Tai irgi galėtų būti mat, tas rodiklis, kuris padėtų pamatuoti, kuria kryptim vyksta vystimasis. Mes, manau, galėtume pateikti Envi komitetui tokias rekomendacijas nes jų komitetas e, dirba labai rimtai, tai galėtų būti mūsų pozityvus indėlis į jų darbą. Tiesiog mes turėtume prašyti, kad ten atsirastų daugiau faktų tam pranešime. pranešime. Mes turėtume parodyti, kad mūsų komitetui rūpi skaičiai ir faktai ir kad tai turėtų būti mūsų pagrindinis indėlis. Tiek norėjau pasakyti. Na ir aišku, pateiksiu patkeitimus raštu kadangi ne, nesitikim, kad jūs už mus padarysit, ponė pranešėja, visą darbą. Dėkui. Piperas leiksada. Ačiū. Žodis ponui Piper. Dėkui. Pranešėjo ir kolegos pasisakymą išklausiau labai susidomėjęs ir norėčiau paklausti, kam tarnauja ši politika, ta politika, kurią jūs norite vykdyti Jie tarnauja aplinkosauginiams NVO, tarnauja gal naujoms europinėms agentūroms, kurias reikės sukurti, jeigu mes norėsime tos rodiklius nustatyti, aišku, jį tarnauja masiniam biurokratijos didinimui ir ji tikrai nepadeda skurdžiausiams es regionams. Ši strategija pamiršta e, mūsų pamatinį solidarumo principą. Aš pritariu jūsų argumentams dėl erdvinio planavimo nacionalinėse valstybėse, apie būtinybę išskirti saugomas gamtinės teritorijos. Taip pat pritariu jūsų argumentams dėl vystimosi. Iš ties reikia įtraukti aplinkinį, socialinį e, komponentą daug stipriau. Tačiau nepritariu jūsų mintims ir čia yra pagrindinis dalykas. Nepritariu uh, tam, kaip jūs siūlote įvertinti e, regionus Europoje, regionus, kur reiks, reiks palaikyti. Jeigu regionas yra silpnas, jis gauna pinigų iš ES e, ekonomiškai. O dabar pažvelgime, ką jūs turite. Ir, ponė Pranšiai, cituoju trečią jūsų nuomonės projekto e, punktą. Čia kalba atkreipė dėmesį į tai, jog sąjungai vykdant savo įsipareigojimus užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, energijos taupimą ir kovoti su klimato kaita, BVP kris. Ar jūs tikrai keltė savo tokį tikslą, jūs norite sunaikinti europinę gerovę, bei atimti iš skurdžiausių regionų Europos paramos e, perspektyvą. Štai yra labai pavingos mintis, jos yra taikintinos erdviniam planavimui, bet visiškai netinka kaip kriterijus, pagal kurį nustatomi remtini regionai. Vakarų Vokietija rūro e, srityje tie e, e, buvo aplinkai padaryta didelė žala dėl anglies e, kasimo, tačiau pagal jūsų kriterijus mes gautumėme tikrai daug paramos, tačiau regionui to nereikia. Tačiau yra daug regionų, kurie gauna pinigus dėl to, kad yra skurdus ir patys nesugeba panaikinti mm, žalos aplinkai. Būtent ir dėl to yra 2020 strategija, kur skiriami tikslingai pinigai skurdiems regionams klimat, kovai su klimato kaita, e, aplinkos apsaugai ir kitiems panašiems dalykams. Tačiau prašau neiškreipti viso Europos regioninės politikos supratimo nesunaikinkite to solidarumo, ant kurio jau ištisius dešimtmečius laikosi Europos Sąjungo. Ačiū dabar kolega, kurie yra kampos, prašom. Eh, eu queria começar por agradecer à relatora uh, o seu trabalho, concordar com. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Visiškai sutinku, kad temos yra parinktos teisingai ir kad jos labai tinkamų momentų yra pateikiamos. Mes tik tais pasidžiaugti galim, kad jos iškeltos. Kaip jau minėjau, siužetą, e, tema labai aktuali, labai susijusi su ekonominiu valdymu. Taip pat norėčiau padėkoti ir pasveikinti Europos komisiją. Nes šis dokumentas mums atveria daug labai apmasty, kelių apmastymams, kad e, pasvertumėm kiekvieną ekonominį elementą. Na, pakanka vien tik tais į strategiją 2020 atsisukti, kad galėtumėm suvokti, kad Europa jau yra inovatoriška, novatoriška jau e, pateikia įvairių minčių, kurie leis e, pakeisti pasaulį. Tokiu būdu mes galime savo dabar turimus e, rodiklius peržiūrėti tiek socialinius, tiek aplinkos sauginius, gauname informaciją realiu laiku ir žinome, e, kokioje padėtyje yra tvarus vystimas, kaip nacionalin, nacionaliniai rodikliai yra pritaikomi. Kai kalbame apie rodiklius, tai tarsi žaistumėm su pan, e, Pandoros skrynė, tarsi atidarome Pandoros skrynę. Tie rodikliai naudingi, tačiau reikia tam tikrų reikalavimų laikytis. Tie rodikliai turi būti patikimi, jie turi būti lengvai apskaičiuojami ir taip pat reikia, kad rodikliai būtų rentabilus kad nedėtumėm daugiau pastangų negu reikia naudai pasiekti. Be to reikia, kad tie rodikliai būtų tvirti. Taigi, į priekį judėti turime atsargiai. Štai ką norėčiau pasakyti savo mūsų pranešėjui. Aš taip pat pritariu tam, ką ką tik tais išgirdau. Galbūt rodiklių kokybė gali, būti, gali nukentėti, jeigu tų rodiklių bus per daug. Tuo pačiu tie rodikliai nebus nei tvirti, nei stabilus. Taip kad išvenkime to tų galbūt nereikalingų pastangų. Jeigu e, reikalingi kažkokie papildomi rodikliai, tai tik tais e, apsiribokime tik tais tais elementais, kurie yra pagrindiniai, tais, kurie nurodyti 2020 m. strategijoje. Būtent ten turėtų būti nurodyti rodikliai, kurių mums dar trūksta. Sakykime, dėl darbo vietų rodiklis. Nes darbo vietos užimtumas yra bet kokio ekonominio ir socialinio vystimosi pagrindas. Štai tokios būtų mano rekomendacijos. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai. Tokiu būdu galėjome giliau pamastyti šiuo klausimu. Ponas Lamberts. Aš pamiršau jūsų vardą, atsiprašau. Tiesiog norėčiau pasminėti porą dalykų, kai jūs kalbate. Taip, pirmą pirmą nusavirčiau apie tos rodiklius reikėtų išvengti naujos biurokratijos kūrimo. Aišku, kyla rizika, bet mes turėtume tos rizikos išvengti. Būtent dėl to aš paminėjau Eurostatą. Mes turime organizaciją, kuri renka statistinius duomenis. Ir ta organizacija žino, kaip jinai turi veikti, yra įrodyta, kad ji veikia efektyviai. Aišku, jeigu kai kurios šalis užtrenkia duris tam duomenų rinkimui, sukčiauja, tai yra kas kita. Tačiau ir dar kartą prieš mes turim organizaciją. Aš nesakau, kad reikėtų sukurti dar kažkokias papildomas struktūras. Tai viena. Antra. Susidarė įspūdis, kad jūs norite matuoti dar kažką. Tai palyginkime situaciją su automobiliu. Kai jūs vairuojate, juk žinote, kiek liko bake kūro. Jeigu to nepamatuosit, juk nežinosit ir galite kartais susidurti su nekokiais surprizais. Mes turime žinoti kai ką. Kodėl? Todėl, kad mes norim žinoti, ar mūsų turimi resursai jau baigiami išvartoti ar ne. Pavyzdžiui, mano tėvų automobilyje nėra jokių matavimų, uh, e, nu, jokių matavimo galimybių. Bet tai nėra gerai, nes jeigu aš žinau duomenis susijusius su savo vairavimu, aš galiu vairuoti saugiai ir išvengti tų blogų surprizų. Taigi, dar kartą sakau, nesakau, kad reikia skubiai priimti kažkokių skubių priemonių, tiesiog reikėtų, kad e, paremti ekonominius skaičiavimus vienu matavimu yra blogai, lyg lėktuvo vertingumą matuotume vienu matu, kokiu greičiu jis gali skristi. Tai turėtų, dabar keletas žodžių apie tai, kad tai gali turėti neįkiamą poveikį regioniniai plėtrai. Ne, tokių tikslų tikrai nėra siekiama. Nebandoma sistemos apsukti visai kitą pusę. Aš tikiu ES solidarumu. Regioninės plėtros fondai yra vienas iš instrumentų tam solidarumui stiprinti. Ir manyčiau, galbūt reikėtų daugiau padiskutuoti šiuo klausimu. Ir tikrai žalieji neturi jokių ketinimų tą solidarumą mažinti. Mes nesakome, kad reiktų šokti ir užvirti vandenyną, kažką ypač didžiulį nuveikti. Ne, tiesiog reikėtų turėti daugiau rodiklių. Pavyzdžiui, e S20 strategijoje yra daugiau rodiklių minima, pavyzdžiui, skurdo lygis ir panašiai, ir panašus rodiklis. Tai padeda įvertinti, kas kaip vystosi. Pavyzdžiui, resursų naudojimo efektyvumo rodiklis yra labai svarbus, jis minus S2020. Galbūt tuo reikėtų mums pasiremti. Ačiū. Pone pranešėja Matijas, dar kartą prašom. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pastabas. Manyčiau, išsakytos mintis įrodo, kad labai svarbu diskutuoti politiškai apie papildomus rodiklius. Kai ką norėčiau patikslinti. Savo įžanginėme pasisakymę pažymėjau, kad pradinių principų patikslinimas yra naudingas, bet turime eiti toliau bei labai griežtai įvardinti e, tinkamus rodiklius. Žinome, kad e, negaliu, negaliu prirašyti čia iš tiesų puslapių, nes nuomonės e, ilgi, dydis yra ribotas, taigi negaliu viską surašyti, ko gal norėjau. Tačiau, manau, visi sutarėme, kad BVP nėra pakankamas rodiklis, jeigu naudojamas tik bendras vidaus produktas. Turime galvoti plačiau. Diskusijos šią temą trunka jau ištisus metus. Komisija e, bando teikti pasiūlymus ir džiaugiuosi jos pastangomis. Mes norime šios pasiūlymus papildyti papildyti, suteikti jiems daugiau turinio, bei įvardinti rodiklius, bei tai, kaip juos reikia apibriežti. Galima galvoti apie krūvą įvairiausių rodiklių, kurie leis nustatyti piliečių gyvenimo kokybę, švietimo lygį ir taip toliau ir panašiai. Daug institucijų bandė naudotis alternatyviais rodikliais, kaip kad jungtinės tautos. Taigi galima prirašyti čia daug. E, parlamente pas mus ir visame pasaulyje surenkta daugybė konferencijų dėl papildomų rodiklių. Jeigu tiek daug rodiklių buvo sukurta, kurie geriau atspindėtų gerovės lygį visuomenėje, tai kaip mes galime skatinti politinių sprendimų prieimimą, kaip mes galime sakyti, kad e, lengva priimti sprendimus. Mes tikrai negalime sakyti, kad mes sukursime alternatyvius rodiklius. Tikrai ne. Mes norime papildomų rodiklių, kurie leistų susidaryti platesnį vaizdą, o ne priešingai. Uh, Tikrai mes nenorime sukurti biurokratinio monstro, su ko dažnai tapatinama Europa. Tokio tikslo tikrai nėra. Tačiau rodikliai turi būti e, gerai suvokiami ir vertinami. Jie turi būti e, papildomomis priemonėmis leisiančiomis įvertinti situaciją. Pažvelkime, kas šiandien vyksta gili ekonominė finansinė krizė visoje Europoje, todėl, mano nuomonė, reiktų rasti e, naujų rodiklių. Jeigu mes norėtume išsiaiškinti, koks yra e, visuomenėje gerovės lygis, kiek yra skurdo, kokia yra tikra situacija, tai prie BVP reikia pridėti naujus rodiklius, kadangi mm, pagal BVP mes jau gyvenome ilgokai. Pažymėsiu, kad strategija 2020 juda tam tikrą kryptimį, ten daromi e, tam tikri pasirinkimai, prioritetai iškeliami, kalbama daug apie, aplink, apie aplinką, aplinkos apsaugą, socialinio komponento išplėtimą. Tačiau tikrai nereikia atverti mm, Pandoros skrynios ir sukurti biurokratinį monstrą. Tiesiog dabartinė situacija galėsime geriau vertinti, kai BVP papildysime papildomais rodikliais ir viską labai griežtai apibriešime. Žinome, jog yra daugybė įvairiausių rodiklių, tačiau nemaža dalis jų nėra svarbiausia. Todėl turime priimti sprendimus, rasti e, išsameusius rodiklius, o kad juos rastume, turėsime priimti sprendimą. Tas tikrai nebus paprasta. Kas bus svarbiausia? kas mums, priimant politinius sprendimus, yra svarbiausia. Be e, rodiklio įvertinančio e, šalies e, turtingumą, man atrodo, socialiniai rodikliai, aplinkos rodikliai yra svarbus. Iš, šios diskusijos tikslas nėra nuneikti uh, ekonominių rodiklių svarbą. Noriu diskutuoti šio klausimu, nes reikia eiti toliau, nes kol kas mes turime makroekonominės veiklos vertimo rodiklį, kuris e, įvertina situaciją rinką. Bet Aš nemanau, kad tai yra tinkamiausias rodiklis kovoti su e, socialiniu e, atskirtimi, skurdu bei aplinkos užtarštumu. Ačiū. Daugiau nėra norinčių pasisakyti, tiesiog pridursiu, kad spalio 7 yra pakeitimų pateikimo terminas, o dabar 17a e, klausim darbo tvarkės klausimas. Buvo išsintinėtas jums tekstas. Nežinau, ar yra norinčiųjų jį pakomentuoti. Pone Kavalio, ar norite tarti keletą žodžių? Jeigu ne, tai ir nereikia. Tiesiog norėjau patikslinti, kad frakcijos bendrai parengtas laiškas bus perduotas Envi komitetui, kad kad sutarta. Viskas aišku, manyčiau. Labai gerai. Nėra norinčių pasisakyti, galime keliauti toliau. Turite prašyti žodžio, nes e, kitaip aš judėsiu į priekį nesustodamas. 18 darbo tvarkės klausimas. E, tyrimo pristatymas. E, tyrimo tema decentralizuota energijos gamyba, dabartinės kliūtis. Norėčiau pasveikinti mūsų prelegentus, kurie gal netrukus pasirodys salėje. Ja, okay. also, Frau Cavallo möchte es doch zu dem äh, Top. Šiaip ar taip, ponia Cavallo dėl 17 dalies nori tarti keletą žodžių, atsiprašau, kad nekreipiau jūs dėmesio, prašom, ponia Cavallo. Thank you, Sharon, uh, in name of the EPP. Dėkoju, pirmininkė. EPP Frakcijos vardu norėjau tarti keletą žodžių šią temą. Dėl Kankūno. Gaila, kad nepavyko formaliai į tre komitetą įsitraukti į šią procedūrą. Kita Ir kit, manyčiau, kad kitą kartą tokių problemų nekils ir kai bus kalbama apie klimato kaitos dėrybas, mes formaliai galėsim dalyvauti diskusijose kaip Envi komitetas, taip pat formaliai. Norėčiau pareikšti apgailestavimą, kad nutiko taip, kaip nutiko, na, šiaip ar taip, mes parengėme tekstą, dėl kurio susidarėme tarp atskirų frakcijų. Frakcijos sakė, kad uh, pasirašys kompromisinį tekstą ir visos jam pritars. Tad būtų labai svarbu, kad frakcijos, ir tai yra bent jau EPP frakcijos nuomonė, ir kad būtų įtrė pasiūlymai įtraukti į vieną bloką ir galėtume tuos siūlymus įtraukti į vieną tekstą, dėl kurio susitartume. Taip mano visos frakcijos, pramonė mokslo tyrimai yra tos temos, kurios yra ypač svarbios ir aplikosauga taip pat. Tad reikalingas yra tarptautinis sustarimas, kad būtų galima užtikrinti pramonės e, įmonių konkurencingumą. Mes pabrėžime mokslo tyrimų ir vystimosi svarbą vyksta tarptautiniams daryboms, yra labai svarbu turėti mūsų pozicijas, svarbu turėti poz, poziciją bendrą tam, kad galėtume pasiekti CO2 mažinimo tikslų. Dėkoju. Äh, Ačiū ir Jums, ponė Karvalio, kad atkreipėte dėmesį į tai, kad nesažiningai elgėsi Envi komitetas su mumis iki šiol, tačiau Problema yra ta, kad jeigu jis nenori elgtis sąžininkai, priversti jo negalima. Vienintelė galimybė tą padaryti buvo, tai buvo vakar atkreiptas dėmesys per posėdį, e, paprašyti, kad įsikištų e, frakcijų pirmininkų sueiga tačiau kol kas taip neįvyko. Viskas priklauso nuo tų, mūsų frakcijų pozicijos, kalbant apie ÖL pranešimą. Buvo konstatuota, kad ITRE turi dalyvauti procese, bet NV apie tai tarsi pamiršo ir per COP15 e, turėjo būti su mumis bendradarbiaujama, dėja taip nebuvo. Na, ką padarysi, dabar 18 klausimas, turite dokumentus ir tyrimą, jis jau gautas prieš kurį laiką. Jis atliktas mūsų užsakymu, pona Jean-Christophe Lenoir ir David Ellis. Jie trumpai pristatys tyrimo rezultatus. Tyrimo rezultatus raštu jau turite, tačiau dabar paprašysiu jūsų dėmesio, mėly kolegos, ir tikiuosi jūsų klausimų. Taigi, prašom. Nežinau, kuris iš jūsų pirmasis kalbės, prašom. Chairman. And, uh, for, uh, well... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už mūsų teiktą galimybę pasidalinti su jumis šios studijos rezultatais. Jean-Christophe Lenoir, mano vardas ir pavardė. Dirbu konsultavimo firmoje, kuri užsima tvaraus energetikos plėtojimo klausimais. Šią studiją padėjo atlikti ir kiti asmenys. Studiją koordinavo Matijas Alban iš ABST ir Europos koledžas, kuriame dirbo mano kolega David Ellison. Prisidėjo taip pat ir Suomijos VTT e, technikos tyrimų centras. Visą darbą Petro Dinaras peržiūrėjo iš Madrido kompetentingo universiteto. Tikslas šios studijos buvo įvertinti techninius ekonominių, techninį ekonominį reguliavimo situaciją susijusiu su decentralizuota energijos gamyba Europoje, įskaitant ir iššūkius. Remiantis šiuo vertinimu mes pasiūlėme politinės tam tikras rekomendacijas E, kurios galėtų būti gyvendinamos struktūrinių priemonių pagalba, kurios galėtų būti sėkmingai finansuojamos, vykdant ES vairias politikas. Kalbėjome savo studijoje apie mažas ir vidutinės įmonės ir kai kurias schemas, kurios galėtų būti gyvendintos Europoje. Svarbiausia mintis slypinti už šio pranešimo yra štai kokia. Europos Sąjungos energijos sistema pergyvena didelius pakeitimus perinama prie, iš, nuo iškastinio kūro ir brandolinės energijos, kuri buvo labai centralizuota, į, labiau prie decentralizuotos sistemos, besiremenčios daugiau e, ne iškastinių kūrų. Mes galime pamatyti tai, kas rodoma kitoje skaidrėje. E, tam reikėjo visos eilės dalykų, kuriuos jūs galite pamatyti skaidrėje. E, tuos tikslus galite rasti ir strategijoje 2020. Siekiama mažinti e, CO2 išmetalus, daugiau naudoti e, atsinaujinančių išteklių ir visų tų tikslų siekimasi pasiekti iki 20 metų. Mes taip pat turime užtikrinti e, energijos tiekimo saugumą. Kai kuriais atvejais kyla tam tikros įtampos būtent dėl to, kad tiekimo sistemos nėra pakankamai uh, patikimos, pritrūksta tų išteklių ir, na, nedažnai, bet taip yra jau buvę nutikę tuo pat metu. Elektros poreikis auga. Ir matome, kad buvo pasiūlytas dėl to trečiasis energetikos paketas, kur kalbama apie energijos rinkos liberalizavimą. Dabar keliaukime prie tam tikrų aspektų ir apibendrinimų. Um, kalbame pirmiausia apie nedidelio pajėgumo, ne, apie nedidelius pajėgumus, apie skirstimuosius tinklus, kurie dirba naudodami mažai, tai yra nedidelio voltažo tinklai. Ir pamatysime, kad tie, tu, tie tinklai yra egzistuojantis vietose, naudojama vandeninų energija, saulės energija ja, e, kartais naudojami kombinuoti energijos šaltiniai. Naudojamasi taip pat biomase atsinaujinančių šaltinių arba kartais iškastinių kūrų. Kitas svarbus dalykas yra e, būtinybė atsiliepti į poreikius. E, išmintinga energijos sektoriaus valdysena yra esminis dalykas tą gali iš dalies atlikti ir vartotojai. Reikia taupyti energiją, tai yra vienas dalykas, bet tai nėra labai svarbu. Svarbiausia yra tinkamai valdyti energijos tiekimą. Kitaip tariant, tai yra svarbu užtikrinti, kad jūsų e, indų plovimo mašina neįsijungs, pavyzdžiui, 6 valandą vakaro, kai e, energijos naudojama daugiausia, kad jinai tiesiog bus e, paleista tada, kai energijos reikia mažiau. Tie visi pasikeitimai yra ypatingai svarbus. Reikėtų perėti prie taip vadinamųjų išmanų, išmaniųjų tinklų, tų, kurie veikia šiek tiek kitaip. Ši savoka išmanieji tinklai nebuvo atskirai kažkur apibriešta kokie nors literatūroje tačiau jų esmė yra irgi susijusi su energijos gamybos decentralizavimu, su energijos protinga, išmintinga valdysena ir efektyvių naudojimu. Dar viena svarbi mintis yra susijusi su energijos kaupimus ir saugojimu. Energija yra kintantis dalykas. Ir kai energijos nereikia, ją svarbu sukaupti ir svarbu sugebėti ją panaudoti tada, kai jinai yra reikalinga. Taigi energijos saugojimo poreikis ateityje tik auks, kad būtų galima e, tinkamai ją panaudoti. Ir dar vienas svarbus dalykas - smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo decentralizuotoje energijos gamybos sistemoje. 30 procentų e, suvartojimo tenka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tad labai svarbu, kad tos įmonės efektyviai naudotų energiją, kad stengtųsi sumažinti CO2 iš metalų. Tad čia mažos ir vidutinės įmonės turi suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Dar šiek tiek skaičių trumpai. vėjo energija yra vienas iš didžiausių atsinaujinančių energijos šaltinių. Europa yra lyderė, kai dėl instaliuotojų pajėgumų susijusių su vėjo energija. Na, šiek tiek atsilieka nuo Kinijos, kuri dėkti nauji pajėgumai, kurie dėgiami kasmet. Uh. 11 procentų sudaro vadinamasis CHP suvartojimas. Labai nedaug sudaro kitos energijos rūšys, tokios kaip saulės energija ir, ir, ir, ir vandeninų gaminama energija. Tai štai. Tiek būtų. Mano pristatymu, ačiū. Care about decentralized energy systems. Uh, and the first reason is that uh, they may provide core feed. Taigi, mes turime galvoti apie decentralizuotas energijos sistemas e, ir kokie bus e, pagrindiniai ateities e, elektros tinklų bruožiai. Šiuo metu mes susidurime tam tikromis problemomis ir trūkumais pajėgumų, kadangi mums reikia tinkamai paskirstyti apkrovas. Yra gal, įvairiausių atsakymų, tai būtent paskirstyti energijos sunaudojimą laikę tinkamiu, toliau trans, jungtis energetinės m, aktyviau panaudoti ir naujas e, jungtis e, statyti, tai galima Tai leistų plačiau paskirstyti energijos panaudojimą, efektyviau e, panaudoti. Aišku, e, kad tą pasiektumėme, reiktų daugiau mokslinių tyrimų ir vystimosi, ypač e, išmaniųjų tinklų srityje, bei apskritai, kai kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius. Taigi, ko reikėtų decentralizuotai energijos sistemai? Pirmiausia, reiktų ES lygmenių užtikrintų tinklų integravimo, kad būtų e, pastatyti tinklai, kurie apimtų visą šalis, jog būtų užtikrintos jungtis tarp skirtingų už šalių. Be ES e, tinklo bus labai sudėtinga tinkamai ir efektyviai valdyti energijos panaudojimą. Kuo labiau integruota ES sistema, tuo bus geriau. Ir tai leis taip pat panaudoti daugiau atsinaujinančios energijos, taip pat svarbu užtikrinti prieigą prie tinklo, tai apie tai yra kalbama trečiame energetikos e, pasiūlymų pakeite. Čia turėtumėme prioritetą teikti atsinaujinančiams energijos šaltiniams, aš prie to grįšiu kitoje savo skaidrėje. Trečias aspektas - reikėtų nuseklesnės ir lankstesnės teisėkūrinės bazės. Dabartinė nėra pakankamai lanksti, ji galėtų būti daug lankstesnė bei skatinti tinkamai naudoti atsinaujinančią energiją ir reikalingus išteklius. Galiausiai reikėtų skaidrių europinių iniciatyvų ir tokios, tokių iniciatyvų struktūros. Daug yra e, investicijų skatinimo atsinaujinančios energijos šal, e, srityje, tačiau dauguma tokių iniciatyvų yra valstybių narių, reiktų Europai aktyviau veikti kurti tokias iniciatyvas europinių lygmenių ir aišku reiktų tobulinti mokslinio tyrimų bazę. Galvojant apie decentralizuotas energijos sistemas, dabar prabylant apie europinę tinklų integraciją, pabrėšime, kad e, paklausa priklauso uh, nuo, ir pasiūla priklauso nuo tinklo dydžio. Kuo didesnis tinklas, tuo lengviau paskirstyti paklausą. Ir sukurti europiniai tinklai padidintų tinklo pajėgumus ir tai leistų geriau suderinti paklausą bei pasiūlą. Tačiau pažanga, e, kuriant Europos transjungtis, e, buvo labai lėta, nors pažangos yra, bet tam reikia didelių viešų, viešojo sektoriaus investicijų, ne visos valstybės pasiruošusios skirti tiek pinigų. Taip pat reikia e, atsidžiai kontroliuoti e, bei sekti tai, ko reikia reikia iš tiesų išsiaiškinti, ko reikia ir kas padaryta. Taigi šis aspektas taip pat e, padėtų pagerinti situaciją, o jeigu mes nesukursime europinio tinklo, tai nesugebėsime e, efektyviai išnaudoti atsinaujinančios energijos potencialo. Taigi mums reikia žinoti, kiek yra energijos, kokios rušies ta energija. E, toliau pereisiu prie europinio europin, prie prieigos prie europinio tinklo, trečiasis energetikos paketas sprendžia šią problemą, tačiau valstybės narės turi teisę e, gyvendinti savo nuožiūrą prieigos prie tinklo politikas, todėl egzistuoja skirtumų prieigos prie tinklo valdymo srityje. Taigi Klausimas, kas sumokės už atsinaujinančią energiją, ar tai žmogus, kuris nori gaminti energiją iš atsinaujančių šaltinių, ar tinklo operatoriai padengs dalį išlaidų už jungtis. Sprendimai skirtingose valstybėse narėse nėra vienodi. Jeigu jūs norite skatinti atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimą, reiktų e, leisti, kad tinklo operatoriai sumokėtų už jungtis. Tai galima e, laikyti socialiniu solidarumu, kad jeigu mm, e, išauga e, tinklų išlaikymo ir išlaidos, reikia daugiau investuoti jų plėtrą, tai tą galima kompensuoti per elektros e, kainą. Reiktų permesti e, išlaidas už atsinaujinančią energiją ant e, tinklų operatorių. Taip pat reiktų atidžiai įseikti, kaip valstybėms narėms sekasi įgyvendinti tikslus, kaip vykdomos atsinaujinančio energijos šaltinio strategijos, kokios jos yra. Galiausiai gali tekti sustiprinti nuostatas dėl prieigo prie, prieigos prie tinklo europinių lygmenių. Nepakanka tai, kas daroma valstybėse narėse, kadangi e, atsiranda įvairiausių trikdžių dėl skirtingų strategijų, kurias vykdo valstybės narės. Tikrai būtų naudinga turėti nuseklesnę ir lankstesnę teisinę bazę E, atitikimo problemos e, egzistuoja tarp EPBT e direktyvos ir CHP direktyvos būtent kiek elektros energijos bus pagaminta CHP elektrinėse siūloma e, ieškoti sprendimo e, išmaniuose patalpose, labai gerai izoliuotose pastatuose. Būtent, kad tie pastatai panaudotų energiją pagamintą per CHP sistemas. Tačiau reiktų įsiaiškinti tuos skirtumus, kurie iškyla iš šių dviejų teisės aktų. Uh, Toliau nėra lankstumo prekiaujant taršalų leidimo sistemomis e, tarp sektorių, kurie patenka į šią sistemą ir tų, kurie nepaka, nepatenka. Tai reiškia, jog nėra paskatų skatinti efektyvesnių pastatų statybą, taip pat nėra privalomų tikslų dėl energijos efektyvumo, išskyrus SD atveju, kai toks tikslas 9 procentai. Be to, energijos efektyvumo didinimo mechanizmai nėra susimechanizmais taršalų prekybos sistemomis arba klimato ir energetikos paketu. O tai galėtų tikrai paskatinti didinti energijos e, efektyvumą. Jeigu pastatai bus efektyvesni, e, tai e, energijos bus sutaupyta, tai kodėlgi neišplėtus rinkos bei neįtraukus į ją naujų sektorių ir kad jie apimtų visą Europos Sąjungą. Apie tokį lankstumą būtų galima pamastyti, nes be jo nebūtinai e, investuojama bus ten, kur bus galima gauti didžiausią naudą. Taigi didesnis lankstumas paskatintų investuoti į efektyvesnės energijos sistemas ir tokiu būdu sumažintų teršalų išmetimą. Dabar dėl valstybių narių instrumentų instrumentų skatinančių atsinaujinančios energijos e, naudojimą yra dvi e, pagrindinės sistemos, kurios veikia FIT ir RO sistema. Būtent, kad e, elektros gamintojas gauna fiksuotą kainą už gaminamą elektros energiją, yra išduodami tam tikri sertifikatai, jie įpareigoja elektros gamintojų užtikrinti, kad tam tikra dalis energijos bus pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Taip pat leidžia e, kitoms įmonėms gaminti elektrą iš atsinaujinančių šaltinių bei parduoti elektros gamina, elektrą gaminančioms įmonėms. E, Tačiau RO sistema nėra tokia efektyvi kaip FIT sistema. Tai aišku iš to, kadangi skirtingose šalise veikia skirtingos sistemos. Taigi, kodėlgi RO sistema nėra efektyvi? Pirmiausia, dėl to, jog jie brangesnė ir elektros energija pagaminta pagal šią sistemą kainuoja daugiau, taip pat teikiama pirmenybė didesniems gamin... gamintojams, kadangi kalbam apie viešuosius pirkimus, tai reiškia, jog susidurime su išlaidomis, tai reikia tinkamų pasirinkimų. Toliau mm, yra didesnis nesaugumas, kadangi kaina gali sviruoti, labai sunku nustatyti potencialų ilgalaikį e, pelną, o pažve, panagrinėjus esamus atvejus, tai regime, e, kad jungtinė karalystė yra dažnai minimas pavyzdys, kur nėra plačiai naudojama iš atsinaujinančių energijų, šaltinių pagaminta energija. Čia skaidrėje mat, matome, kad valstybėse narėse naudojamos skirtingos sistemos. Melina mm, yra FIT e, sistemos, raudona yra RO sistemos, o žalios, žalias spalva pažymėta mišri sistema. Taigi Jungtinė karalystė naudoja tiek FIT, tiek RO sistemą. Tikrai įdomi naujovė, kodėlgi Jungtinė karalystė nusprendė pasitelkti e, kitą sistemą. Kalbant bendrai apie FIT sistemas, jos e, labiau pasiteisino. Paprastai matome, kad jos tampa e, įprasta Europoje, kaip regime dauguma šalių nuspalvintas mėlyna spalva ir Suomija. Uh, netrukus įdėks savo FIT sistemą, didžiausia dėmesį skirs vėjo energijai. Šalis, e, kuriuose FIT sistema veikia ilgiau, e, sėkmingiau skatina atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimą, kaip, kaip to pavyzdys būtų Vokietija. Ir manyčiau, tas platesnis naudojimas yra būtent FIT sistemos dėka. Be to naujos programos taip pasiteisina, pavyzdžiui, Ispanija, FIT e e, pranašumai, e, būtent kad sparčiai integruojamos atsinaujinančiojo energijos šaltinių technologijos, bet to skatinami smulkus gamintojai galima ant savo stogų pasikabinti saulės šilumos kolektorius, ir gaminti energiją, o tas taip sėkmingai FIT sistemoje neveikia. RO sistema taip sėkmingai neveikia, atsiprašiau. Taigi FIT sistema e, labiau tinkama skatinti mažus gamintojus, bet to FIT sistemoje yra daugiau užtikrintumo ir mažesnės sąnaudos. Aišku, sistemos, pačios fit sistemos skirtingose šalise taip pat nėra tapačios. E, tyrime pateikiama daugiau išsamios informacijos, tačiau kainos yra e, garantuojamos net iki 20 metų. Taigi investuotojas žino, kad artimiausius 20 metų jūs gausite e, nustatytą kainą už pagamintą energiją todėl sąnaudos sumažėja, nėra viešųjų konkursų sąnaudų, nereikia dalyvauti tokiuose konkursuose, jiems ruoštis. Taigi e, gamybos sąnaudos tikrai sumažėja. Taigi būtų gerai turėti skaidrę es lygmens paskatų struktūrą arba lengvato struktūrą. Kodėlgi reiktų europinės FIT strategijos? Nors e, skirtingose šalise e, rezultatai yra pakankamai nevienodi. E, didesnė sėkmė, mažesnė sėkmė, todėl Europinė FIT sistema tikrai būtų puikia mintis. Be to, reiktų energijos saugumo sistemas skatinti, kadangi į jas reikia mm, daug investuoti, tačiau reikia lengvatų mm, šioje srityje. E, praleisiu anglės dvideginio mokestį, nors manau, kad jis gali paskatinti keisti vartotojo įpročius, nors tai gal nėra tiesiogiai susiję su mūsų nagrinėjimu klausimu. Taip pat reikia pagerinti mokslinį tyrimų paramos bazę. Nes dabartinė sistema nėra tokia efektyvi. Anglijas e, surišimo ir saugojimo CCS sistemos e, egzistuoja, tačiau parama joms nepakankama, kadangi e, tokios saugyklos e, dažniausiai yra ir turės būti milžiniškos, tai reikės ir didelių išteklių, bet to jos yra labai brangios. Tai gal paskirskim, paskirs, pas, reiktų paskirti pinigų kitoms programoms, kurios e, įrodė savo veiksmingumą ir e, duotų rezultatus. Artimiausių metų CCS pradės veikti po 10-15 metų. Paskutinis aspektas, manyčiau, ne visuomet e, reiktų galvoti tik apie pinigus. Čia regime, kiek privatus ir ES sektorius išleido mažai aplinką teršvenčioms technologijoms vystyti. Ir regime, kur investuoja privatus sektorius, matome, kur investuoja Europos Sąjungo. Gal mums reiktų paieškoti daugiau žadančių technologijų, mažiau naudoti privačių lėšų. Europos paramos sistemos ir bendros finansavimo procedūros galėtų padėti E, ieškoti naujovių, kadangi šioje lentelėje matomi duomenys atspinti apima ir bendro finansavimo projektus. Taigi reikia galvoti, misime, reiktų remti e, išmanius tinklus, išmanius e, skaitiklius, saugojimo ir net gal R atsinaujinčios technologijas. Dar porą minučių. Uh, Norėjau apie mažas ir vidutinės įmonės dar teikti, tarti žodelį. Teoriškai. Decentralizuota energijos gamyba turėtų būti labai palankus dalykas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi sumažina energijos kainas jos mažiau tampa priklausomos nuo kaimo, nuo kainų galimų sviravimų ir įmonėms tuo būdu gali tekti papildomų pajamų, jeigu jos pačios gali pasigaminti tiek energijos, kad neturi perteklių, tai tuomet jos gali iš to uždirbti. Kita vertus lieka dar viena kita problema, nes E, reikia ne, nemažų kapitalo investicijų, jeigu norima pačioms gamintis energiją, decentralizuotai tą daryti. Ir amortizacijos laikas yra pakankamai ilgas. Lygiai taip pat reikia pasakyti, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms trūksta žinių apie tą potencialą, kokios galėtų pasiekti, žinodamos, kaip o, o, taupyti energiją, kaip ją pasigaminti. O jeigu kartai žinių ir užtenka, tai dažnai susiduria su žinių trūkumu. Didesnės, pavyzdžiui, įmonės turi galimybę paskirti vadybininką atsakingą už energijos klausimus, bet taip yra ne visada. Mes turėtume kalbėti su jums, diskutuoti su jaunimis visą laiką, turime jas mokyti, komunikuoti su jumis, skleisti gerą praktiką. Turime taip pat teikti specifines priemonės. Taip pat turime e, en, panaikinti visus barjerus toms įmonėms, kurios e, teikia energijos paslaugas. Svarbiausias dalykas turėtų būti energijos efektyvumas. Ačiū. Ir dabar pereikim prie išvadų. Mes čia pateikime svarbiausią savo pranešimo rekomendacijas. Pirmiausia, rekomenduotume pagerinti energijos perdavimo tarpusavio jungtis Trečiasis energijos paketas yra geras žingsnis teisinga kryptim, tačiau reikia pagerinti stebėseną ir įgyvendinimą, to, tos, įgyvendinti tinkamiau šį paketą. Teisės aktai ES e, tinkamai atsižvelgia atsinaujinančius energijos šaltinius, kalbant plačiaja prasme, tačiau reikėtų susitelkti labiau prie detalių, apžvelgti mažesnius aspektus. Ir net jeigu fiskaliniai klausimai gali būti reikšmingas dalykas ES lygių, mes rekomenduotume įdėkti uh, e, CO2 mokestį, taip vadinamą, kad ir pas, tai galėtų paskatinti FIT tinklo įgyvendinimą. Taip pat reikėtų paramos tinklą skirtą plėtoti atsinaujinančiai energijai. Ir taip pat panaikinti barjerus mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes potencialas čia yra tikrai didžiulis. Dėkoju. Oh, tikrai didelis dėkui už tą pateiktą papildomą informaciją. Jau matau kolega, kuris paprašė žodžio, vienas iš mūsų paskutinių mohikanų šiandien. Aš nemanau, kad mano žodis bus paskutinis. Ačiū už tai, kad pristatėte tyrimo rezultatus. Keletas klausimų iškilo, ne konkrečiai dėl tyrimo, bet bendro pobūdžio. Trečiame energetikos vidaus rinkos pakete kalbėjome apie įvairius klausimus, apie Europinę vidaus rinką energetikos sektorėje taip pat dėl aukštos įtampos tinklų statybos tarp šiaurės ir pietų. E, išvada yra tokia, kad šiaurėje gali būti stiprus vėjas, o pietuose jo nėra ir gal pietuose šviečia saulė, o šiaurėje apsiniaukia. Taigi kyla klausimas, kas bus šių didelių tinklų operatoriai ir kas finansuos kas apmokės. Mano gimtyje e, apie tai diskutuojama, yra tam tikros patirties, viskas puikiai funkcionuoja, tačiau jeigu mes garantuosime kainas 20 metų, už tai turės mokėti kiekvienas vartotojas. Ir jeigu mes vis tą praktiką išplėsime Europ, visai Europai, gali kilti išvengti problemų. Dėl decentralizacijos išsivaiduokime, kad ateityje energija bus gaminama taip, kaip dabar veikia internetas, daug mažų gamintojų ir viskas apjungta į vieną tinklą. Aš, kadangi esu automatizacijos rytėje inžinierius, kaip mes visą tai valdysime, neprarasdami tinklo įtampos nes internete yra problemų, kadangi duomenų srautai turi būti valdomi, jie turi būti saugomi bei saugiai valdomi. Aš manau, kad decentralizacijos ribos taip pat egzistuoja, gal jūs nagrinėjote šį klausimą, bet to yra klausimas dėl vienodo uh, aukštos įtampos tinklų. Galime mes Šiaurės Afrikoje, pavyzdžiui, statyti saulės kolektorius bei investuoti europinės lėšas. Tai e, reiškia, kad keisis e, e, esama energetika energijos struktūra valstybėse narėse, tai išauks, manau, labai daug diskusijų. Toliau energetikos vidaus rinka tikrai įdomi e, tema. E, be to taupimo klausimas yra svarbu ir kaip toli mes čia galima nueiti. Pavyzdžiui, e, kada reikia naudoti skalbimo mašinas, ar nežinau, kad vartotojas tikrai norės naudoti savo skalbimo mašiną tik tam tikrų metų. Taigi per tuos protingus skaitiklius ir protingus tinklus mes galime e, nueiti link skirtingų e, elektros kainų, kadangi tam tikrų metų gali skirtis elektros kaina. Tačiau tai reiškia, kad paklausa taip pat skirsis. Vėl reikia grįžti prie decentralizacijos lygmens o visus dabar šitas klausimas noriu perduoti mūsų ekspertams, sako pirmininkas, laukiu jūsų atsakymą. Oh, excuse me, there was one question more from the uh, colleague. Dar yra vienas klausimas, kolega Andrius, tu prašau. Quer também fazer das palavras do colega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galiu tik pritarti tam, ką minėjo kolegė. Ačiū už šios studijos pristatymą. Mūsų komitetų tai yra tikrai labai įdomu. Norėčiau grįžti prie vieno dalyko, kurį minėjot savo pranešimo metu. Sakėte, kad reikia pagerinti tinklų sujungimus, tinklų, kuriais transportuojame energiją. Man rodos, tai yra esminis dalykas. Mes žinome, kad tarpusavio sujungimo problemos sąlygoja didelius energijos praradimus. Jeigu galėtume tas jungtis pagerinti, tai daug ką galėtume išspręsti, tačiau ar galėtumėte šiek tiek detaliau pakomentuoti šį aspektą, negu tai darote savo pranešime, kai kalbame apie atsinaunančius energijos šaltinius, tai vėlgi tos, tos tarpusavio jungtys yra esminis dalykas. Nemanau, kad mano šalis turėtų sunkumų pasiekti tuos tikslus, kurie yra iškelti atsinaujinančios energijos naudojimo srityje. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu e, pagamina daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių, negu buvo planuota? Ką, ką, ką tuomet daryti su tą pagamintą perteklinę energiją? Ir kitas klausimas. Mes kalbame apie elektros energijos gamybą plačių mastų. Kalbame apie tarpusą jungtis tarp ES šalių. Kalbame taip pat apie decentralizuotą energijos gamybą. O kaip su mikrogeneracija? Ar atsižvelgėte į tai savo pranešime? Nes tai irgi yra tas šaltinis, kuriuo būtų galima naudotis. Integruotame tinkle dėkojom. Žodis ekspertams. Uh, so um... Pabandysiu atsakyti. Į šios klausimus nežinau, kiek man pavyks. Pirmasis klausimas buvo kaina ir kaip kaštai ir kaip juos padengti. Na, taip, daug kas kainuoja pinigus ir kažkas turi mokėti už tai, kažkas turi simti valdymo. Norėčiau pasakyti, kad energijos, į energijos sistemas būtina investuoti bet kokiu atveju nes tai svarbu mūsų ateičiai, nes auga energijos poreikis bent 2 metus, per, bent 2 procentus per metus paauga tas poreikis. Tad bet kokiu atveju energiją teks gaminti, teks užsimti jos valdymu. Aš manau, kad svarbiausias klausimas yra ne tas, kas mokės ir kaip, bet svarbiausias klausimas yra, kur dėti pinigus, nes juos išleisti vis tiek reikės. Į ką geriausia juos dėti. Taigi Mm, klausimas dėl kaštų nėra iš tikrųjų netgi labai svarbus klausimas. Be abejo, kainuos, kainuos. Energijos sistema yra svarbus dalykas ir investavimas į energijos sistemą bet kokiu atveju lėšų pareikalaus. Tačiau manyčiau, kad privalumų yra daug daugiau, jeigu energija gaminama iš atinaujinančių šaltinių. Galima daryti prielaidą, ypač kai kalbame apie klimato reikalavimus, kad, kad atsinaujinantys šaltiniai yra tas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Jeigu kalbėtume apie kaštus, nesu įsitikinęs, kad e, decentralizuota sistema kainuotų brangiau negu įprastinė. Nes tradicinė energijos gamyba yra brangesnis kelias mano supratimu. Yra kalbama apie technologijas, pranešime, apie, kalbama apie jų kainą. Pigiau šiuo metu tampa, vis pigiau tampa gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Na, o tradiciniai šaltiniai kainuoja vis brangiau, kainuoja brangiau anglis, kainuoja brangiau tradicinės technologijos. Na, o technologijoms tobulėjant, atsinaujinantys šaltiniai tampa vis pigesni. Tad būtų sunku suprasti, kodėl būtų nenorima eiti tą linkmę. Kai kalbame apie Europos energijos tinklus, svarbu pažymėti tai, kad tų tinklų sujungimas padėtų pasiekti žymiai didesnio efektyvumo. Ir galėtume daryti prielaidą, kad sujungus tinklus kaštai sumažėtų, nes atsirastų vienas bendras tinklas. Na ir manyčiau, kad poveikis ilgalaikėje perspektyvoje būtų teigiamas tokių jungčių atsiradimu. Kas turėtų užsimti tos sistemos valdymu? Tai aišku, yra klausimas, tai yra probleminis klausimas. Aš įsivaizduoju, kad tai yra tas klausimas, kuris studijoje nėra labai detaliai paliestas reikėtų apsispręsti, kas ir kaip turėtų tą sistemą valdyti. Kai dėl energijos tinklams reikiamų specifinių siūlymų, mes nelabai turime kažkokių dar specifinių pasiūlymų. E, savo svarbiausius išdėjome savo studijoje valstybėms narėms sujungti tarp energijos tinklus yra esminis dalykas. Svarbu, kad tas tinklas veiktų efektyviai ir kad apimtų pakankamai didelius plotus ir ne, nematau, ką efektyvesnio būtų galima pasiūlyti. Europos Sąjungos e, pinigai išleisti tam tinklui kurti ir tobulinti duoda savo vaisių. Be abejo, tai yra naudinga investicija. Reikėtų galbūt pasiūlyti kažkokią naują politiką, kaip to tikslo pasiekti, tačiau klausimas yra įdomus, kaip pasiekti to tikslo. Buvo taip pat užduotas klausimas, kokią technologiją rinktis, kokias technologijas rinktis. Aš nežinau, kodėl jums iškilo toks klausimas. Norėčiau daugiau sužinoti, kas iš tikrųjų jūs domina šalis gali pasirinkti geriausias technologijas, kurios geriausiai joms tinka, o vienos, vieno atsakymo čia nėra, nes šalių padėtis skirtinga. Technologijas galima panaudoti visose valstybėse narėse, sakyčiau. Pavyzdžiui, rekuperacinė sistema pastatams vartoti gali būti taikoma visose ES valstybėse. Svarbu išsiaiškinti, kiek atsinaudančių energijos šaltinių, pavyzdžiui, gali būti naudojama valstybėse narėse. Kaip, kaip jau sakiau, padėtis nevienoda visur. Kaip ir graža už investicijas skirtingose šalise yra nevienoda. Vengrijoje, pavyzdžiui, neturima pinigų įsigyti atsinaudančios energijos uh, šaltinių, tačiau juk yra investuotojų, kurie džiugiai investuotų į, į, į tą sritį ir Vengrija galėtų naudotis tais šaltiniais. Bet čia yra valstybės pasirinkimas. Nemanau, kad resursų turėjimas ar neturėjimas yra kažkokia kliūtis. Buvo klausima taip pat, kaip tai yra susijęs su ES provokuojama FIT sistema. Aš manyčiau, kad fit sistemos privalumas yra tas, kad galima nuspręsti, kokią technologiją pasirinkti ir kaip ją naudoti, įdėgų šią sistemą. Kai kurios technologijos, pavyzdžiui, neturi, kai kurių technologijų dėgymas neturi prasmės tam tikrose valstybėse. Aš manau, kad ES tiek ta FIT sistema galėtų būti naudinga visoms valstybėms, nes tuo būdu būtų galima numatyti tam tikrą minimalų ES paramos lygį. O paskui būtų galima e, suteikti prieigą tiems, kas nori teikti energijos paslaugas, kas nori naudoti sistemą. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Gut, ich bedanke mich. Ja, bitte. Very, very briefly. Tikrai trumpai du aspektus norėčiau paliesti. Grįžtant prie atsinaujinančių išteklių kainos. Mane štai kas stebina. Atsinaujinanti energija, kuo dažniau naudojama, kuo daugiau ją investuojama, tuo ji tampa pigesnė, tačiau kuo daugiau naudojama iš, nu, iš kastinio kūro, tuo jis labiau branksta. Manyčiau, tai puikiai priežastis investuoti į decentralizuotas atsinaujinančias energijos sistemas. Kitas aspektas susijęs su klausimu dėl išmaniųjų tinklų yra pradėti diekti išmanieji skaitikliai jungtinėje karalystėje. Norime 85 procentus visų skaitiklių pakeisti iki 20 metų. E, tikrai puikus žingsnis priekin, e, derinant paklausą su pasiūla. Aišku, tikslas optimizuoti energijos vartojimą vartotojų lygmeniu, tačiau nauda nebus tokia didelė, jeigu tuo pat metu metu nebus e, e, įdėktos skirtingos e, ar kintančios kainos vartotojui, kadangi tokios kainos užtikrintų tinkamą ryšį tarp išmanio skaitiklio ir išmanio tinklo bei padėtų keisti vartotojų elgesį. Pirmininkas, ačiū Jums, ar yra dar norinčių pasisakyti, jeigu ne, tai noriu palinkėti kolegoms Matijas ir Lambert, kurie čia dar yra sėkmingos kelionės namo. Ačiū visiems, kurie e, iškentėjo iki posėdžio pabaigos bei geros ir gražios kelionės namo.